toliau sieksime iškeltų tikslų artimiausiais, artimiausiais savaitėmis ir mėnesiais. Ačiū, pane Aštam. Taigi dabar yra septyni e, e, pasiūlymai dėl rezoliucijų. E, žaliųjų, EFT, konservatorių, GUE, liberalų. Ir Taigi e, dabar e, balsuosime dėl šių rezoliucijų rytoj. Kitas dabar tvarkės punktas yra e, ponų Broko ir Galtieri pranešimas. Tai yra rekomendacija Sąjungos vyriausiai galiotinių užsienio reikalams saugumo politikai, komisijos pirmininko pavaduotojai, tarybai ir komisijai dėl Europos išorės veiksmų tarnybos organizavimo ir veikimo persvarsimo 2013 metais. Pirmiausia, sėksiu žodį ponui Brokui, kaip pranešėjai. Keturios minutės jums. Pane pirmininkė, vyriausiai įgaliotinė, pirmininko paduotė, gerimi kolegos. Madride mes anuomet susitarėme, kad Europos parlamentas, vyriausiai įgaliotinė komisija, taryba e, sukurti išorės veiksmų tarnybą. Tai, tai ir e, sukurti, žinoma, e, vyriausios įgaliotinės postą, kuri ir, kuri ir reglamentuotų išorės veiksmų tarnybos veiklą. Na, čia mes nekeitėme kompetencijos, nei tarybos, nei, nei komisijos ir mes e, e, šiai tarnybai patikėjome užsienio ir gynybos politiką. Taip mes norėjome pasiekti sinergijos ir e, to, tokių, tokių veiksmų pasidalymo, kurių iki šiol nebuvo. Galima sakyti, stiklinė pusiau pilna, pusiau tuščia, čia optimistiškai ir pesimistiškai žiūrėsite, tačiau aš manau, kad stiklinė yra puspilnė. Manau, kad per šitos e, kelius metus tikrai pasiekėme nemažai. Ir e, baronienė Ešton, manau, tikrai nemažai e, nuveikė, ypač Serbijos ir Kosovo klausimus spręsdama. Tačiau aš manau, kad vis dėlto variklis šios tarnybos dar truputį uh, E, neįsibėgėja, sprendžiant kai kurios kitus klausimus. Na, bet žinoma, čia e, ir kitos institucijos e, turi prisimti dalį kalties, tai kaip, pavyzdžiui, ir komisija. Na, prisiminkime, kad tarp institucinis bendradarbiavimas buvo šiek tiek pasikeistas, kaiminysis politika buvo perkelta į išorės veiksmų sritį. Bet taryboje tikrai nelabai kas nuveikiama. Dėl Malio tai buvo, nusta, buvo numatyta per, praėjusiais metais išsiųsti mokymų delegaciją į Malį, bet net lapkričio pabaigoje dar nebuvo nieko nuspręsta. Na, dėl tų ko, ko, ko, kovinės parengties grupių taip pat nebuvo irgi nieko nuspręsta. Aš manau, kad šie dalykai turėtų būti pagerinti. Aš manau, kad E, vyriausiai galiotinė e, atsidūrė sunkioje situacijoje, nes kai kurie ir komisijos nariai turi, yra atsakingi už atskiras a, e, sritis. Manau, kad tas vidinis mechanizmas, tai išorės a, veiksmų tarnybos mechanizmas turėtų būti sustiprintas, kad mūsų užsienio politika būtų labiau matoma. Mes turime aiškiai pasakyti, kad ši tarnyba a, ji priklauso e, visoms ES institucijoms, o neturi įvykdyti valstybių narių užsakymus. E, bet kokiu atveju valstybės narės nori e, nustatyti tvarką, pagal kurią būtų paskirimi ambasadoriai, pavyzdžiui, ES. O matome, kad kad kai, kai kuriais atvejais yra bandoma pakeisti tą tvarką, kaip yra skiriamas personalas. Manau, kad vis dėlto turėtų būti taikomos vienodos taisyklės ir vienodi standartai visoje Europos Sąjungoje. Mes vis dar sudame su, su problemomis, kalbant apie ataskaitų teikimą ir apie nurodymų teikimą. Turi būti aišku, ar, ar tarp valstybinis sustarimas šio kai kuriais atvejais galioja, ar, ar europiniai sustarimai galioja, kad, kad nebūtų taikomos įvairios priemonės, kad būtų ES ambasadorius, kuris užsiimtų atitinkamą veiklą, o, o nebūtų kompetencijų e, konflikto. Tai vadinasi, nuseklumo reikia o kad nebūtų susiskaldimo ir uh, įvairių, įvairius pageidavimai pildomi. Taigi, jūs. Aš manau, kad kad po, pusan, po, po pustrečių metų bus pateikta žinoma ataskaita apie jūsų veiklą ir mes su, su, ponė, gal, su pono Galtieri pateiksime tam tikras rekomendacijas ir susitiksime e, rūdienį su pono Galtieri nuspręsime, kokios išvados bus e, padarytos, kaip galima pagerinti tarnybos e, veiklą ir kad jūsų įpėdinis tikrai galėtų vadovauti pilna vertiai tarnybai. Bet kokiu atveju ačiū Jums už nuveiktą darbą. Ačiū, ponė Brokai. Pone Brokai. Jūs esate didelę patirtį. Jūs esate didelę patirtį turintis parlamentaras. Žinote, kad galite kalbėti šešias minutės, naudojate e, keturias, e, dabar faktiškai turite dar vieną minutę tam, kad užbaigtumėte diskusijas. Ponui Gaultieriui dabar žodis. Jam tą patį sakau prieš, pat, prieš pradedant pasisakymą, kad jis pasiskirstytų tą laiką kaip nori. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė vyriausiai galiotinė. Šis e, pranešimas, dėl kurio balsuos parlamentas, e, bando įnešti teigiamą indėlį iš šios e, tarnybos veiklą. Mes remiamės pirmųjų tarnybos veikimo metų analizę. Mes matome tam tikrų problemų, tačiau pripažįstame ir didelę pažangą padarytą per tos keletą metų. 2010 metais žinojome, jog e, integruoti į tą struktūrą valstybių narių, e, tarybos, komisijos darbuotojus buvo rimtas iššūkis. Siekiant e, tikslo, kad ta tarnyba būtų didelė ir kad galėtų vykdyti vystamą bendradarbiavimo ir bendrą užsienio ir gynybos saugumo politiką. Siekiant to tikslo, reikia pasakyti, jog iš principo jisai buvo pasiektas ir sukurta tarnyba buvo tokia, kurioje dirba kompetentingi darbuotojai, tačiau ta, ta struktūra yra dabar kontroliuojama parlamento labiau negu kad norėjo taryba ir komisija. Tokia tarnyba leidžia globaliau pažvelgti į politiką ir tinkamiau panaudoti įvairių priemonių sinergiją bei užtikrinti išorės politikoje didesnį nuoseklumą, siekiant įtvirtinti demokratiją, žmogaus teisės, siekti vystamojo bendradarbiavimo ir tuo pat metu atsisakant sprendžiant krizės karinių priemonių bei siekiant bendros e, gynybos tikslų. 2010 metais buvo apibriešti šitie pagrindiniai aspektai. Pranešime yra identifikuojamas ir problemos bei įvairdamas tos rytis, kur yra dar potencialo. Taip pat pateikiami nuoseklus sprendimai. Dabar nekartosiu to, ką sakė kolega Brok. Pasakysiu tik tai, jog struktūros racionalizavimas bei komisijos vicepirmininko vaidmens stiprinimas, taip pat krizių valdymo priemonių stiprinimas bei e, delegacijų vadovų vaidmens stiprinimas bei įvairių e, priemonių e, autonomijos didesnis užtikrinimas yra teigiami aspektai ir kai kurie iš tų aspektų galės bus užtikrinti remiantis e, dabartiniais teisės aktais, dabar galiojančiais, o kai kuriems reikės naujų teisėkuros pasiūlymų. Tikiuosi, kad dialogas šituo klausimu su jumis, ponia vyriausiai galiotinė, vyks e, konstruktyvus. Ir manau, kad e, eidami šituo keliu mes suteiksime ES geresnį instrumentą, geresnę tarnybą ir e, tuo būdu geriau pasieksime numatytų tikslų. Dėkoju. Dabar žodis e, poniai Ašton, kad jinai atsakytų abiems pranešėjams jų komentarus. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikrai tikiuosi įdomių ir gyvų diskusijų. Aš norėčiau pradėti nuo sveikinimo žodžio pono Brokui ir ponui Latieri. Tikrai pranešimas yra puikus ir subalansuotas. Aš prisimenu, kad ponas Verkoštatas taip pat buvo 2010 e, e, metų architektas e, šios mūsų tarnybos. Aš iš tikrųjų sutinku su tuo ką jūs parašėte pranešime. Taigi, kosmo buvo tikslas. 21 e, amžiuje mes norėtume sukurti tarnybą, kuri e, kovotų su naujais iššūkiais. Mes norėjome pridėti papildomos e, pridėtinės vertės valstybėms narėms, prie, prisidėti prie užsienio reikalų ministrų darbo. Mes norėjome sustiprinti mūsų galimybę reaguoti į krizės daug įvairesnių būdų, tiek ilgalaikių, tiek trumpalaikių laikotarpių. Tai būtent humanitarinės e, e, saugumo ir, ir kitos problemos, tai mes norėjome užtikrinti taip pat ir e, ilgalaikį saugumą atitinkamose valstybėse ar regionuose ir tvarumą. Na, aš norėčiau pasakyti, kad taryba tikrai yra patraukly, pritraukia geriausius darbuotojus iš visos Europos Sąjungos. Na, jie pertikė mūsų ES e, politiką. Na, niekas iš mūsų nesitikėjo, iš tikrųjų, kad tokia tarnyba gali atsirasti prieš Lisabono sutarčiai įsigaliojant. Todėl mes manome, e, bandome pasakyti, kągi, kokį mes siekime. Aš manau, kad trys e, pagrindiniai elementai yra svarbiausia. Pirmiausia, mūsų kaiminystės politika. Kai aš pradėjau eiti pareigas, tai buvo paprašyta, kad aš e, apginčiau ES interesus mūsų kaiminystėje. Aš manau, kad mes e, turime e, atitinkamus svertus, kad galėtume skatinti mūsų gerą kaiminystę. Ir mes turime naudotis tas, tas svertus. Kita, vienas dalykas tai yra užsienio politikas e, partnerystė, mes turime įvairių priemonių, taigi būtent teisės viršenybė, e, civilinės ir karinės operacijos ir diplomatija. Aš manau, kad mes turime puikių galimybių kovoti su krizėmis ir, e, žinoma, vis dėlto mm, siekti atitinkamų tikslų. Taigi e, dabar dėl tos kritinės masės. Aš manau, kad e, ir mes, e, ir valstybės narės turime atitinkamų priemonių, bet yra tokių dalykų, kurios gali nuveikti tik tai Europos Sąjunga, nes valstybės narės negali jų veikti. Čia aš prisimenu, prisimenu į Kosovo problemą ir Irano branduolinio ginklo programą. Taigi, Malonu, kad mes sutinkame pranešime dėl įvairių dalykų, tai keliami ryštingi tikslai. Aš taip pat e, džiaugiuosi e, jūsų e, visapusišką strategiją, būtent kalbant apie įvairias pareigūnų skirimo procedūras ir, ir kaip yra pabrėžiami mūsų tarnybos užsienio reikalų aspektai. Mm. Mes turime atsižvelgti, žinoma, į, į valstybių narių požiūrius, o, o mes, kaip pastebėjau, einame tą pačią rinkmę. Taigi mes turime bendradarbiauti tiek institucijose, tiek tarp valstybinių lygių, mes turime su, sustiprinti savo pastangas ir sumažinti išlaidas užsienio politikai. Per, po kelių savas, savaičių bus patikta ataskaita, kuri tikrai atitinka šį pranešimą. Aš nenoriu tiesiog nurodyti, kaip, kaip veikia ši taryba, bet aš norėčiau, kad būtų nu, nu padėtas pagrindas šiai tarybai geriau veikti, šiai tarnybai veikti geriau ateityje. E, aš, e, žinoma, pritarčiau tiems e, vidutinio laiko tarp pakeitimams, kurie pagerintų tarnybos veiklą. Taigi tos rekomendacijos padės pagerinti tarnybos veiklą, nes tokių pokyčių reikia. Mm, taigi, mm, tai šitą bendrą saugumo ir, politiko, ir, už, ir gynybos politika e, yra mūsų visų politika. Bet yra tam tikros ribos, e, tarnyba negali visko apimti. Mes e, matome, kad galima išnaudoti ir globalų tinklą. Mes galime sukurti konsensusą dėl strategijų e, tarp valstybių narių ir bendradarbiauti su komisija ir valstybės narėmis. Aš taip pat, e, e, taip pat vertinu tai, kad tarnyba padeda atlikti man savo darbą kaip vyriausios įgaliotinės užsienio ir saugumo politikai. Taigi būtent partnerystė taip pat yra svarbi mūsų tarnybos E, dalis e, ir atskaitomybė taip pat pagerėjo. Tai buvo ir, ir, ir tikrai e, sėkmingos, sėkmingos praktikos, kaip pavyzdžiui, kaip delegacijos buvo skiriamos ir kaip jos pradėjo veikti. Ir dėl to, žinoma, reikia dėkoti ir atsakingiems asmenims, kurie dirba tos delegacijos. Taigi, intensyvus dialogas visais lygmenimis įskaitant, žinoma, jautres politikas, tai kalbant čia į, pažiūrėk, į slaptą informaciją, turėtų būti vykdomas. Aš manau, mes esam atviri jums. Aš džiaugiuosi, galėdama dalyvauti jūsų posėdžiuose. 2012 metais tai buvo vien tik tai šimtas susitikimo tokių su parlamentarais. Ir taip pat delegacijos e, šios tarnybos prisidėjo prie to, kad e, parlamente lankosi įvairių valstybių aukščiausio lygio delegacijos. Aš norėčiau e, kelias svarbės rytis išskirti mūsų, mūsų tarnybos veiklę. Tai yra bendradarbiavimas su komisija. Sprendžiant taip pat klausimus susijusius su tarnybos struktūra. Buvo kalbėta, žinoma, apie šį bendradarbiavimą, man atrodo, kad kartais mes nuvertiname tą pažangą, kuri buvo atlikta e, siekiant geriausių sprendimų, e, kuriant e, tarnybą kaip savarankišką objektą. Žinoma, dar daug reikia nuveikti, bet jau pažanga kalba už save. Todėl mes ir toliau diskutuojame su komisija, taigi būtent norime mm, suintensyvinti darbo grupės e, užsienio reikalų ministrų bendradarbiavimą pirmininkaujant man. Taigi mes e, e, Taigi dabar E, kibernetinio saugumo strategija, bet bendrabiavimas tokiamis e, Azijos valstybėmis kaip e, Kinija ir Mongolija taip pat yra vieni iš prioritetinių sričių, bei ponas Barnie ir, ir aš taip pat dalyvaujame tarybos diskusijoje dėl, dėl gynybos diskusijos. Kristalina Georgieva dalyvavo sprendžiant krizę Sirijoje. Ponas Fiulė, ponas Pievalks taip pat bedarbiauja su mumis sprendžiant įvairias problemas. Tačiau reikia, žinoma, apibriežti tų išorės finansinių priemonių panaudojimą. Kitas dalykas. Taip pat aš sutinku, kad reikėtų vis dėlto dėsnio aiškumo, kaip turėtų būti brėžiamas vyriausiai galiotinio vaidmuo. Aš manau, kad, kad būtų atstovaujam šiai tarnybai parlamente, galėtų tą užduotį prisimti, žinoma, ir komisijos nariai atitinkama tvarka. Taigi, bet kokiu atveju mes matome, kad Užsienio reikalų ministrai dabar keliauja grupėmis, e, perdodami informaciją arba žinę, kad jie atstovauja ES. E, na, šitą e, struktūrinis tarnybos veikimas rodo, kad mes pakankamai jau daug nuveikėme, ilgai veikėme kartu. Mes atliekame savo civilinės ir karinės misijas. 7 tūkstančiai žmonių dalyvauja šiose misijose Pamako, e, Bagdadė, e, Perištinoje ir kitose, kitose vietovėse. Taigi, e, bet reikia ir, žinoma, ir jūsų pritarimo, kad mes veiktume greičiau ir efektyviau. Ir taip, be to reikia integruoti ir atitinkamas tarnybas ir, ir objektus. Aš manau, kad supaprastinimas E, mūsų veiklos tikrai būtų e, puikus diskusijų objektas e, spalio mėnesio vadovo tarybos susitikime. Taigi, 2014 metų biudžete aš paprašiau sumažinti vyriausiųjų vadovų tiesiog sumažinti e, vadovų skaičių, būtent kurie tinka 15-16 lygį. E, ir norėčiau e, padėkoti tiems žmonėms, kurie prisidėjo prie šios tarnybos veikimo, ypač per sausuosius trejus metus. Taigi, e, kas, kasmetinis, kasmetinė ataskaita susijusi su mūsų personalo panaudojimu, kurią pateiksiu artimiausiam savaitės parlamente, rodo, kad vadovaujančiose, pagrindinėse pozicijose, delegacijose yra e, atstovaujamos ir moterys tinkamai. 2004 metais prisijungusios valstybės narės prie Europos Sąjungos dabar prieartėjo prie 20 procentų Ehm, e, būtent e, tiek personalo yra iš šių šalių. Taigi lyčių e, balansas man išliks balansas, nes tai yra tik 10 moterų vadovauja delegacijams. O dabar yra 24. Taigi 2013 metais matome, kad šitas skaičius tikrai padidės. Holgeris Šmitas uh, mūsų politikos direktorius kaip, kaip tik aktyviai dirba, e, siekdamas paskatinti moterų įdarbinimą e, mūsų tarnyboje. Kitas, darimas, tai yra, kitas dalykas tai yra e, nacionalinio diplomato įtraukimas ir nuolatinių atstovų įtraukimas. Aš sutinku, kad iš tiesų mūsų tarnyba pasiūlo puikią karjerą visiems pareigūnams, ypač iš komisijos ir iš tarybos. Ir man labai malonu, kad kitą mėnesį bus, bus paskelbta informacija, kuri leis taip, taip pat šioje tarnyboje dirbti Europos parlamento atstovams bei, bei Kroatijos atstovams. Taigi, bet vis dėlto reikia atsižvelgti ir, žinoma, biudžeto situaciją. Jūs žinote, kad mes e, paveldėjome savo personalą iš komisijos atitinkamų tarnybų. Ir e, mes esam priklausomi nuo komisijos. Mes siekiame e, išvengti dvigubo darbo, todėl mes siekiame supaprastinti atitinkamas procedūras ir, ir bendradarbiauti su komisija. Mes turime atsiliepti į e, tos iššūkius, kurie dabar laukia mūsų, tai yra e, Libijoje ir Mienmare arba Birmoje, turėtume e, taip pat turėti delegacijas. 30 milijonų eurų per metus Libijai, Bagdadui ir kitoms šalims bei vietoms, kuriuose kyla didžiausia, didžiausia rizika, yra skiriama. Mes teikiame bendras ataskaitas nacionalinės diplomatais, mes e, e, bendras programas vykdome tiek vietoje, tiek, tiek centriniu lygiu. Na, žinoma, mes atliekame ir daug naujos veiklos įvairiose srityse, kur dar kol kas neturime pakankamai patirties. Iš tie pokačiai neteina per naktį. Jie turi pareikalauti tiek laiko. Taigi, Mes e, Laukiame jūsų pasiūlymų ir rekomendacijų dėl tarnybos veikimo. Aš tikrųjų e, esu dėkinga Europos parlamento nariams už tai, kad jie padėjo kurti šią tarnybą. Aš tikiuosi, kad jūs atliksite tą darbą, e, kuris padeda įveikti bendrus iššūkius tiek man vadovaujančio tarnybai, tiek vėliau. Dėkoju labai. Pane Navinski minutė nuo biudžeto komiteto. Ačiū, panė pirmininkė, panė komisijos narė, panė Brokai, panė Gotėri. Per pasarosius dešimt metų mes kalbėjome apie Europos išorės veiksmų tarnybos struktūrą, o dabar galime pasikalbėti apie tarnybos ateitį, kaip apie pagrindinį Europos diplomatijos ramstį. Todėl aš manau, kad Europos delegacijų pasiskirstimas turėtų e, priklausyti nuo strateginių ES interesų. Mes turėtume iškelti tam tikrus prioritetus išorės veiksmų tarnybai ir tik tai tokiu atveju mes galime optimaliai išnaudoti visus resursus ir ekspertus. Atsižvelgiant į e, biudžeto sumažinimą, kuris e, tikrai buvo reikalingas. Aš, aš manau, kad e, valstybė narių užsienio reikalų ministerijos ir išorės veiksmų tarnyba turėtų glaudžiau bendradarbiauti tiek, tiek vykdamos veiklą, tiek keisdamosi patirtimi. Tik tai tokiu atveju galima užtikrinti, kad Europa veiks vieningai ir Europos prioritetai bus įgyveninti. E, Baigdama aš norėčiau, norėčiau paprašyti tarnybos vadovų E, užtikrinti geografinį, geografinį balansą tarnyboje ir kad vidurio ir rytų Europos e, valstybių atstovai turėtų būti dažniau e, įdarbinti šioje tarnyboje ir sveikino lyčių balansą, jo užtikrinimą tarnyboje. Taigi, mes turime pasvarstyti apie ES vaidmenį tarptautinių lygmenių. Gracias, kolega. Eh, no veo. Dėkuoju Ne, nematau pono Kalfin salėje. Jis turėjo kaip tik dabar kalbėti biudžeto komiteto vardu. Jeigu jis ateis vėliau, suteiksime žodį vėliau. Tad dabar periname prie kalbėtojų, kurie kalbės frakcijų vardu. Dabar žodis e, vieną minutę ponui Salafranka, EPP. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė vyriausiai galiotinė, ponės ir ponai parlamento nariai šį rekomendaciją. Ir beje, norėčiau pasveikinti kolegas Broką ir Gualtierį už puikiai nuveiktą darbą. Ši rekomendacija prisideda prie ministrų tarybos sprendimo įgyvendinimo. Turime konstatuoti, jog išorės veiksmų tarnyba funkcionuoja gerai, ir turime pripažinti, jog jos bendradarbiai ir ypač ponas Vimau iš tikrųjų atlieka puikiai savo darbą. Aišku, turime galvoti apie tas gairias, kurias nubrėžė taryba, bei apie ambicijas. Norime kad ta tarnyba būtų veiksminga, tačiau aišku, neturime tikėtis kažkokių e, stebuklų, todėl kad e, ES finansavimas ir suteikiamas priemonės vis dėlto yra čia e, ribotos. Kita vertus, turime taip pat pažvelgti, kaip toje tarnyboje atsispindi įvairių valstybių narių indėlis. Galime panaudoti valstybių narių ministrus įvairioms e, užduotims, kurias apibrėžtų vyriausioji įgaliotinė. Ir tuo būdu turime užtikrinti sinergiją taip įvairių administracinių struktūrų. Ir teigiamų pavyzdžių, siekiant šio tikslo, jau galime paminėti, sakytako, Jemenas pavyzdžiui. Kita vertus, diplomatai dirbantis e, toje tai tarnyboje turi galvoti visų pirma apie ES tikslus. Ir būtina taip pat užtikrinti, kad ES per šią tarnybą kalbėtų vienu balsu. Tuo pačiu turime didinti mūsų išorės politikos matomumą ir tą politiką daryti nuoseklesnę. Valstybės narės taip pat turi siekti bendro tikslo šiame kontekste. Dėkuoju. Pone Gomeš, jinai kalbės socialistų frakcijos vardu. Sukurti instituciją niekada nes, nėra paprasta užduotis, dėl to vyriausioji įgaliotinė ir ponas Nimon nusipelno mūsų padėkos. Praėjo du metai nuo to, kai buvo nu-, sukurta EIVT. Ir dabar mes jau einame link bendros Europos išorės e, politikos. Reikia, reikalinga ambicija, kad ši tarnyba tarnautų bendrai politikai, kuri gintų Europos vertybės ir e, kuri skatintų Europos e, strateginius interesus pasaulyje. Mes neturime bijoti to tvirtinti. Tam reikia, kad vyriausioji įgaliotinė prisimtų politinį koordinavimą tarp visų e, Europos e, instrumentų, kurie turi išorinę įtaką. Ir kai, kadangi ji vadovauja ir vienai, ir kitai e, institucijai, tai e, komisarai turi sutikti su tuo, kad jūs vadovaujate. Jūs turite spausti tiek komisarus, tiek Europos valstybių vyriausybės. Reikia, kad jūs investuotumėte į e, Europos e, bendrą saugumą ir gynybos politiką, ypatingai todėl, kad krizės metu valstybės narės praranda savo turimas jėgas ir potencialą, reikia potencija, pot, optimizuoti išteklius, e, kad juos būtų galima pateikti Europai, e, reikia e, imtis atsakomybės už bendrą saugumą ir kaip jūs pasakėte, mūsų politika turi būti grindžiama žmogaus teisėmis bei demokratinio skatinimo. Mes turime specialų įgaliotinį žmogaus teisėms ir jis turi būti matomas asmuo. Taip pat jis turi būti remiamas visose savo atliekamose užduotyse. Reikia, kad e, dialogas su strateginėmis partnerėmis kaip Kinija, JAV, e, Indija ir Brazilija būtų skaidrus e, ir kad būtų skaidrus tiek tikslai, tiek rezultatai. Pirmininkas, dėkoju poniai Gomeš, liberalų frakcijos vardu kalbės ponė Neits Uitenbrok. Pone vyriausioji galiotinė, su Lisabonos sutartimi gynybos, Europos gynybos politika e, subrendo. tai yra tikrai diplomatinė Europos taryba. Negalima kalbėti vien tik tais apie diplomatiją, apie diplomatiją nes tik valstybės narės ją užsima. Čia kalbame apie užsienio ryšius. Todėl ir nėra ES e, diplomatinės atstovybės, yra tik tais valstybių delegacijų atstovybės. Jų vadovai nėra e, vadinami ambasadoriais, jie yra delegacijų vadovai. Tai atrodo toks e, gana keistas e, dalykas, bet e, demok... kartais diplomatai nenori bendradarbiauti su šia tarnyba. Tarnyba funkcionuoja labai neblogai, jau praėjo trys metai jo, nuo jos sukūrimo e, ir galima pasakyti, kad e, tikrai sėkmingai funkcionuoja, netgi savotiškas stebuklas įvyko, kad ji taip gerai veikia. Žinoma, galima viską tobulinti be galo. Trys, pareigy, trims, trys pareigybės e, vice komisijos, pirmi, komisijos vicepirmininkė, Mm, užsienio reikalų vadovė e, tarp jų iš tiesų reikalauja be, be galo daug energijos, jūs jos turite, ponė. Bet jums reikalingi pagalbininkai, tie pagalbininkai galėtų jums padėti darmai atlikti aukštos, aukščiausios įgaliotinės vaidmenį E, ir galėtumėte lengviau prisitaikyti prie nuolatos besikeičiančios situacijos. Taip pat reikėtų vengti e, tokių dalykų kaip dubliavimasis. Tokio išsiskaidimo po Europės institucijos. Dėkoju, brangi kolegė. E, nuo žaliųjų frakcijos pasisako pane Brantner. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ponę Ashton. Kaip jau minėjo kolegos, iš tiesų jūs labai daug darbo nuveikėte per pastaruosius trejata metų ir mes labai gerbėme jūsų atliktą darbą. Tačiau, žinoma, galima visada tobulėti. Ir e, šis peržiūrėjimas turi būti rimtas peržiūrėjimas, nereikėtų e, tiesiog e, dirbti vien dėl to, kad būtų padėtas paukščiukas. E, Jūs kalbėjote apie pagrindinius tarnybos tikslus, o taip pat kalbėjote apie tai, kad ES galėtų tapti geriaus, vienu iš pagrindinių aktorių, veikėjų, e, sprendžiant krizės ir at, duodant atsakymus į klausimus, ką reikia daryti vienu ar kitu atveju. Jūs kalbėjote ir apie Siriją, ir apie Kosovo, aš taip pat norėčiau kalbėti apie Libiją, apie Jemeną, apie Libiją, apie Jemeną. E, e, tobulėti dar yra kur. E, jūs turėtumėte dar užimti ir komisijos vicepirmininkės vietą, tuomet e, būtų dar e, geriau atliekamas jūsų darbas. Prieš trejus metus buvo iš tiesų puikiai struktūra, struktūra sukurta, kaip sakė vienas kolega, aš džiaugiausi šiais žodžiais E, iš tiesų e, struktūros kaip po tokios galbūt ir trūksta, tad reikėtų ją adekvačiai kurti. Apie ją buvo kalbama prieš trejata metų ir esu įsitikinusi, kad jeigu ji būtų sukurta tokia, kokia turėtų būti, ES galėtų lengviau daroti su krizėmis ir geriau siekti taikos bei kitų tikslų. E, manau, kad e, yra labai daug dubliavimosi darbe e, žmonės, kurie E, dirba vietoje, kartais jų pareigos per, e, e, persidengia. 2014 metai, kaip sakėte, turėtų būti metai, kada turėtų būti siekiama didesnės lygybės tarp lyčių moterų turėtų būti daugiau diplomatijos pasaulyje ir reikėtų tą klausimą labiau dar pagilinti. Pabaigai pasakysiu tai, kad jūs esate moteris užimanti tris skirtingus postus. Paprašykite pavaduotojų, kad nuolatos nebūtumėte banksnojama pirštu, nes jūs visur vienu metu negalite būti, negalite dalyvauti trijuose posėdžiuose iš karto. Labai ačiū, sako pirmininkas, dabar dvi minutės ponui Tanok. Pone pirmininkė, iš pradžių aš gana septiškai žiūrėjau į išras veiksmų tarnybą Man atrodė, jog e, ta e, tarnyba dalį prerogatyvų perima iš vyriausybių. Tačiau paskui, pane Ašton, aš pastebėjau, kad ši tarnyba iš tikrųjų e, duoda gana daug teigiamų dalykų užsienio ir gynybos politikos srityje, kad per tą tarnybą mes galime kalbėti vienu balsu, pavyzdžiui, siekdami, kad Iranas atsisakytų brandolinės programos ar kovodami su piratavimu Somalija ar spręsdami Birmos problemas, Kosovo klausimą ar, ar panašiai. Visa tai rodo, jog ši tarnyba tikrai dirba naudingą darbą, jos, taip sakant, parametrai yra aiškus, Vienintelis dalykas, dėl kurio galbūt reikia apgailestauti, tai kad e, buvo išplėsti įgaliojimai šitos e, tarnybos. Mes e, negalime pritarti greito reagavimo struktūrų aspektui. Ir valstybės narės taip pat ne viskam e, pritarė valstybių narių. Biudžetiniai prioritetai ir gynybos prioritetai skyrėsi, tad einant šitą linkmę iš tikrųjų gali, gali būti ir brangu, ir gana pavojinga. ECR frakcija nenorėtų, kad uh, būtų nukrypstama nuo rotavimo sistemos vadovaujant. Nes tai susiję ir su demokratijos e, aspektu. Dėkuoju, panai Tanak. Melina kortelė. Aleksandra, jeigu aš tau suteiksiu dabar žodį. Ne aš nesuteikiu galimybės naudotis mėlynosios kartelės procedūra, nes antraip mes labai vėluosime. Tu galėsi panaudoti savo kalbėjimo laiką tam, ką tu nori pasakyti. Dabar žodis ponui Dathmal. Pusantros minutės. Dėkuoju. Išorės veiksmų tarnyba yra ES užsienio reikalų tarnybą. Čia mes remiamės hipoteze, kad 27 e, valstybės narės turi bendrų interesų šioje srityje, tačiau taip nėra. Libijoje tik tai aštuonios e, valstybės e, dalyvavo atstovaudamos Europos Sąjungoje, o ne 27. 27 valstybės narės yra tam tikra nesavanorių koalicija, jeigu taip galima pasakyti. Kita vertus, turime pagalvoti apie sąnaudas, kurių reikia šios tarnybos funkcionavimui ir apie švaistamus pinigus. Šios tarnybos tarnautojai gauna labai didelius atlyginimus. Tų atlyginimų dydis yra iš tikrųjų toks, jog jie, jie, jie gauna daugiau negu kai kurių valstybių užsienio reikalų ministrai. Jungtinės, Jungtinė karalystė uždaro kai kurios savo konsulatus ar ambasadas. Tačiau tuo pat metu mes finansuojame vis daugiau išorės veiksmų tarnybą, siekdami, kad užsienio politika, išorės politika būtų geriau gyvendinama. Tačiau ta užsienio politika nėra visų valstybių užsienio politika. Ši tarnyba rodo, jog Junknės karalystės dalyvavimas ES mažina šios valstybės įtaką pasaulyje. Panas Meijer, GUE. Dėkoju. Mūsų frakcija gana neigiamai žiūrėjo į šios struktūros kūrimą. Mes taip žiūrime ir be kita ko ir todėl, kad tikrinti ir šios struktūros veiklą ir užtikrinti jos priežiūrą nėra paprasta. Ir dėl to mums iškyla kai kurių e, problemų. Taip pat nelabai aišku, kaip čia yra pasidalinama kompetencija tarp valstybių narių ir ES. Reikėtų tame kontekste užtikrinti ir stipresnį Europos parlamento e, vaidmenį. Mes e, esame dar toli nuo tikros užsienio ir saugumo politikos. Išorės e, politika turi būti pagrindas siekiant bendros saugumo e, politikos. Dėkuoju. Dabar kalbėtojai frakcijų vardu baigė pasisakymus. Dabar pasisakys įvairūs e, kolegos savo vardu. Visų pirma, panas Protasevič. Ačiū, panė pirmininkė. Gerbima vyriausiai galėtinė, aš norėčiau pradėti nuo to, kad Europos išorės veiksmų tarnyba, pradė, kuri pradėjo savo veiklą prieš dviejus pusę metų, pasirodė tikrai tinkamai parengtą tarnybą. O ypač sprendžiant e, Kosovo, Serbijos problemus, e, Irano brandulinį projektą ir, žinoma, operacijas prieš pietų Somaliją. Ir kaip e, pirmininkas darbo grupės, kuri dabar bendradarbiauja su kaiminėm, kuri dirba su kaiminystės politikos klausimais. Iš tiesų, Europos išorės veiksmų tarnyba tikrai matoma šioje srityje. Dabar, mm, kalbant apie tas abejonės dėl delegacijų rytų kaiminystės valstybėse, tikrai jų klausimas buvo išspręstas teigiamą linkme. Bet bet kokiu atveju delegacijų pirmininkų arba vadovų klausimas turėtų būti išspręstas šiek tiek kitaip. Tai paskirstyti jų užduotis taip, kad, sakykime, darbuotojai, kurių pareigos yra truputį žemesnės, galėtų spręsti visus administracinius klausimus ir kitus papildomus klausimus, o vadovai būtent galėtų užsiimti svarbiausiais klausimais. Na, žinoma, kalbant apie žmogaus arba teisų apsaugą arba humanitarnės krizės, tai dabar iš tikrųjų reiktų nuveikti daugiau, nes anksčiau buvo nuveikta daugiau. Pone Jehonsarė. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Mes e, pasaulyje dabar mes perskirstume jėgų balansą. Todėl labai svarbu, e, kad ES kalbėtų užsienio reikalų klausimuose vienu balsu. Todėl Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų tapti veiksmingesnė. Pone Ešton siekia šio tikslo ir tai daug nuveikė jau siekdama šio tikslo. Ir kai kurie tikslai pasiekti. Tačiau man dabar kyla abejonių, tai ypač dėl tos didžiulės e, biurokratijos. Mes tarsi tavom įkaitais ES tos biurokratijos, nes kai kurių užduočių neįmanoma e, įgyvendinti. Mes turime sumažinti biurokratiją, netlikti dvigubo darbo. Bet to mes turime informuoti valstybės narės ir įvairias suinteresuotas šalis apie atliekamus veiksmus. Taigi mes turėtume priartinti Europos išorės veiksmų tarnybą prie piliečio, supažindinti su jos veikla piliečius. Taip mes galėtume pagerinti e, e, bendradarbiavimą. Mm, e, pavyzdžiui, konsulatų arba atstovybių srityje galėtume e, padidinti savo pastangas, e, nes, pavyzdžiui, kai e, buvo pagrobta Suomė ir jos vyras Australas, tai nebuvo aišku, kokiu veiksmu turi imtis išorės veiksmų tarnyba. Tai turėtų būti išspręsta. Tai dabar kit, panas Lamsdorfas, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau prisiminti, kad prieš trejus metus mes su ponė Brantner sukūrėme laikiną platformą tiksliau galvojame apie tokią platformą, mm, kurioje būtų diskutuojama tarp mokslininkų arba tarp ekspertų apie tokią išorės veiksmų tarnybą. Na, mes mm, kai kurių veiksmų pasiekėme, kai kurių e, tikslų pasiekėme, mm, bet e, kitas dalykas, kad politinis atstovavimas turėtų būti sustiprintas. Kai Ir kaip matome dabar iš tikrųjų tas politinių atstovų e, klausimas vis dar svarbus, nes matome, kad dabar trys institucijos sprendžia tos užsienio reikalų klausimus, o trys galvos e, kartais e, turi skirtingas nuomonės. Mes matome, kad kad nuolatinė krizė vyksta tarp mūsų institucijų. Tai yra, mes norėtume sutikti suteikti jums kuo daugiau informacijos, kad jūs galėtumėte ją pasinaudoti, likdama savo veiklą. Dar vienas dalykas, ponas Dartmatas, kaip tik tai pakalbėjo. Žinoma, valstybės narės uždaro ambasadas ir konsulatus. O tokiu atveju išorės veiksmų tarnyba galėtų suteikti pritinės vertės, būtent atstovaudama Europos Sąjungai užsienyje. Ačiū už tai, kad a, a, jūs suprantate mūsų užduotis ir kad esate a, nusiteikęs kalbėti. Bet trumpai, ponia Lonček, ačiū, ponia Pirmininkė, ponia Ešton, ponios ir ponai, ir a, savo ruoštų norėčiau palinkėti sėkmės poniai Ešton ir jos komandai per 2,5 metų nuveikta nemažai. Iš tikrųjų, tai nebuvo vaikų žaidimas. Dėl to gyrėme ją ir pripažįstame jos darbą nes kur kitur tai gali atsitikti, kad struktūra iš pradžių e, e, sukūriama, o paskui nu, e, nustatome jos vadovą ir tik tada tik tai apibrėžiamas tos veiklos rytys. Tikrai buvo sudėtinga veiklos aplinka ir jūs, jums reikėjo antžmogiškų pastangų pradėti šios tarnybos veiklą. Na, galbūt e, galėtų pasikeisti pavadinimas e, tų delegacijų, jos galėtų ambasadomis vadintis, ES e, ambasadomis. Žinoma, norėčiau pagirti Jūs už tai, kad Kosovas ir Serbija susitarė. Aš kaip tik esu pranešę Kosovo klausimu. Bet yra, žinoma, ir daug kliūčių trūkdančių veikti tarnybai tai yra, arba išplėtoti jos potencialą. Uh, Jie, e, tos kliūtis yra susijusios su ES struktūra, su vienbalsiškumo principu ir, sakyčiau, e, netgi didesnių valstybių narių pavydų kurios nenori, kad e, ši tarnyba užimtų svarbų vaidmenį ES užsienio politikoje. Bet jūs čia nekalta. Čia tiesiog tos valstybės narės yra kaltos. Mums reikia naujo konvento, kuris sukurtų jėgų pusiausvyrą. E, reikėtų horizontalios struktūros e, jūsų padėjėjų skaičių galbūt išplėsti, kad galėtų jums atstovauti, kai jūsų nėra. Na, lyčių lygybė taip pat užtikrinta, tai yra lyčių pusiausvėra taip pat užtikrinta jūsų tarnyboje. Aš manau, kad iš tikrųjų, e, kuo daugiau moterų bus skirta iš šios postos, tuo daugiau bus jų pritraukta. Panas Govanas, panas, minutės. Aiko. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, dziękuję pani przewodnicząca. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Aš stebėjau Europos išorės veiksmų tarnybos e, veiklą šalyse, kur lankiausi, Baltarusijoje, Ukrainoje, kitose šalyse. Ir iš tiesų tai yra tikrai puikūs pavyzdžiai, kaip veikia ši tarnyba. Ji tapo e, svarbiu elementu mūsų peizaže. Aš manau, kad tarnyba turėtų būti mm, ES puikiai partnerė. Mes, bet čia ko trūksta? Mes, mes dirbtinai stengiamės sustiprinti šios tarnybos pajėgumus. Bet manau, kad atitinkama strategija padėtų sustiprėti šiai tarnybai. Jūs uh, kalbėjote, pavyzdžiui, apie moterų teisės, kurios, kurios ginamos įvairiose valstybėse, bet prisiminkime ir krikščionių teisės. Krikščionys yra persakėmi kai kuriuose valstybėse. Mums reikia, žinoma, ir geresnio nacionalinio subalansuotumo šioje tarnyboje, nes Lenkija statistikoje atrodo labai liūdnai. Taigi, jūs turėtumėte užtikrinti geografinį subalansuotumą. Ačiū, pane Kovalė. Pone Van Hoke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 E, tos rekomendacijos, dėl kurių mes balsuosime, iš tikrųjų yra geros, jos e, potencialiai galėtų pagerinti tarnybos veiklą, tačiau manau, kad iš tikrųjų mes tik tai simptomus gydame. Net jeigu mes akivaizdžias klaidas pašalintume, net jeigu ponia e, Ašton rytoj išeitų į pensiją, net jeigu mes kūrėme šitos pernelyg gerai apmokamus diplomatus, E, pašalintume, iš tikrųjų lieka centrinė problema. Mes nesam e, federalinė valstybė. Ir mes vykdome kiekvienas savo atskirą politiką. Tai būtent aš kalbu apie valstybės narės. Na, gaila žinoma, kad nėra tokio vieno balso, vienos politikos. Tačiau, mm, nežinau, ar mes turime investuoti šimtus milijonų eurų į tokį projektą, į tokią tarnybą, kuri nėra įtin veiksminga ir paraleliai e, veikia su valstybėmis narėmis. Pone Kanžalas. Panas pirmininkė, ponė aukštoji įgaliotinė, EIVT yra e, pozityvus e, Lisabonos rezultatas, nepaisant to, kad reikia viską suderinti, bei ne, nepaisant mūsų kritikos. Nepamirškime, kad kai praš, klausime piliečių, kokiuose srityse norėtų, kad ES e, vaidintų aktyvesnį kolektyvinį vaidmenį, jie atsako, kad tai yra diplomatija ir e, e, saugumo e, politikas galima to, tose būtent srityse sukurti bendrą e, diplomatiją. E, kol kas to nėra, tačiau e, progresas, kuris buvo padarytas, tikrai neginčiamas. Gualtieri ir Brokas kolegos iš tiesų padarė neblogą labai pranešimą, norėčiau pabrėžti kad susitikau su visais misijų vadovais, aplankiau visas misijas ir labai dažnai pasigirsta štai toks teiginys. E, E, daž, e, griozdiškas planavimas, nepakankamas koordinavimas ir be, beveik e, nebuvimas lankstumo. Mes turime pagerinti tą situaciją, tokiu būdu pagerinsime savo matomumą ir pagerinsime savo darbą. Norėčiau, kad jūs tuo pasirūpintumėte kaip komisijos vicepirmininkė. Reikia, kad komisijos uh, E, visi mechanizmai būtų efektyviau panaudoti mūsų e, diplomatinių tarnybų darbui. Ačiū kolegė Marija Munys. Ačiū pirmininkė, norėčiau e, iš šitos rekomendacijos išskirti du pozityvius elementus. Čia yra skatinama neturėti dvigubo darbo dubliavimosi ir norim ir sakoma, kad aukštoji įgaliotinė neturėtų vengti a, apsupti save a, padėjėjais ir pavaduotojais. Reikia, kad e, šalis toliau dirbtų su savo uh, ambas, ambasadomis. E, tokiu būdu jos galėtų taupyti, nes daug padėtų žmonėms, e, kurie kreiptųsi į tas ambasadas. E, dėl vyrų ir moterų santykio e, taip pat yra gana e, aštri problema, taip pat AD16 e, valdininkų lygmuo irgi yra E, gana aštrus klausimas, nes e, dabar jau matome, kad pasidarė mažiau tiek 13, e, tiek 16 lygio valdininkų. Reikia viską subalansuoti, nes tai yra ES politika. Labai gaila, kad APP atmetė socialistų pataisą, pagal kurią buvo priminta šio parlamento rezoliucija dėl aukštesnių kvotų ir dėja buvo e, nutrauktas kalbėtojo pasisakymas. Pone Jatenmaki. Iloinen ja on tärkeä asia, että tässä parlamentin päätöslauselmassa EUn ulkosahrahal... Iš tikrųjų, aš labai džiaugiuosi, kad mes e, nagrinėjame šį pranešimą kuriame kalbama apie rekomendacijas Europos išorės veiksmų tarnybai, nes ši tarnyba užtikrina mūsų ir ES vertybės atstovavimui pasaulyje. Ir e, e, e, vis dėlto užtikrina tam tikrą balansą išorės veiksmuose. Tačiau 14 procentų visų diplomatų E, išorės veiksmų tarnyboje yra prancūzai. Nors žinoma, galbūt jie yra geri diplomatai, tačiau e, kitos valstybės yra ignoruojamos. Na, Baronienė pasakė, kad 18 procentų yra iš naujų valstybių narių. E, bet 15 buvusių senųjų valstybių narių skiria 80 procentų personalo. Manau, kad tai yra disbalansas. Ir mes norėtume, kad vis dėlto būtų pakeisti šią tvarką. Ačiū, panas Petrovskis, TV minutės. Taigi, ačiū. E, peržvelgiant šios tarnybos veiklą, reikėtų pabrėžti, kad turėtų būti pabrėžtas geografinis balansas. Europos, Europos parlamento pranešime pabrėžiama, kad turi būti įmamasi E, priemonių, siekiant užtikrinti tokį geografinį e, pasiskirstimą arba balansą visais lygiais. Diplomatai iš valstybių narių, e, iš naujų valstybių narių, išskaitant Lenkiją, sudaro mažumą. O didžiumą sudaro senųjų valstybių narių diplomatai. Po Lenkiją, kur yra šešta didžiausia ES E, turėtų turėti 12 postų e, mūsų delegacijose, o ne 4 kaip dabar. Iš 3000 e, darbuotojų šioje tarnyboje sudaro tik 3 tai procentai. Aš manyčiau, kad geografinis balansas turėtų būti užtikrintas ir nacionalinės kvotos turėtų būti užtikrinamos. Ačiū. Pusantros minutės ponui Predai subliniază un fapt și anume că serviciul de acțiune externă este un organism nou și că prin urmare nu puteam aștepta o funcționalitate deplină Na, iš tikrųjų, Europos išorės veiksmų tarnyba yra e nauja tarnyba, todėl mes negalime tikėtis, kad ji dirbtų dabar šimtų procentų. E, per pirmus trijus metus jos veikimo kai kurie kolegos tikrai yra per griežti ponė Ashton, kalbant apie e, būtent tas kliūtis, su kuriamis jie susiduria. Aš manau, kad e, pagrindinis dalykas turėtų būti užtikrinti lankstumą šios e, tarnybos, būtent paskirstant resursus ir personalą, keičiant atitinkamą politiką Pavyzdžiui, atkreipiant dėmesį į atitinkamus įvykius, kaip pavyzdžiui, arabų pavasarį. Ir užtikrinti, žinoma, skubų veikimą šios tarnybos ir lankstumą. Kaip mes matėme, kartais netgi vėluojama reaguoti, pavyzdžiui, malio krizę. Na, aš norėčiau taip pat pabrėžti, kad net jei išorės veiksmų tarnyba nepakeis nacionalinės e, diplomatijos atstovų. Vis dėlto e, ši tarnyba veikia tame kontekste, kur e, nacionalinės diplomatinės misijos taip pat nukenčia dėl biudžeto mažinimo. Tai ačiū. Ponas Kresleris Topleris. Aš pritariu tam, kad mes dabar darbinę, darbinį balansą tarsi išvedame ir e, nustatome, kur galima pagerinti šios tarnybos veiklą. E, pavyzdžiui, praėjusiu e, metų krizės parodė, ypač Sirijoje, kad reikia vyriausios įgaliotinės aiškesnio vaidmens, kad galėtume užtikrinti stabilę išorės ir saugumo politiką. Jūs esate vice pirmininkė komisijos ir jūs bendradarbiaujate su komisijos nariais ir mes paremsime jūs jūsų veikloje. Aš manau, kad iš tikrųjų supaprastinti struktūrą šios tarnybos arba uh, užtikrinti atitinkamus e, finansus, kad galėtume veikti geriau. Aš manau, kad šiuo atveju kaiminystės politika turėtų likti komisijos E, e, e, kompetencijoje, o ne sprendžiama tarp valstybinių lygių. Na, jūs tikrai atlikote puikų darbą, jūsų darbuotojai yra tikrai puikus ir aš norėčiau a, pana Viemontą pagirti, kad jisai tikrai puikiai bendradarbiavo su parlamentu. Ačiū, pusantros minutės. Pane Janako. Dėkoju pirmininkė. Iš tiesų, Europos išorės veiksmų tarnybos sukūrimas mums davė labai daug teigiamų dalykų. Aš norėčiau pasveikinti ponę Ashton dėl visko, ką ji nuveikė. Žinau, kad tikrai nebuvo lengva. Tačiau, kada sekame, kaip vystėsi šį išorės veiksmų tarnybą, matome, kad reikia e, kažką keisti. Bent jau parlamentas to norėtų. Pirmiausia, geriau reikėtų pritaikyti hierarchinę struktūrą. Atrodo, kad kai kurie aukšti valdininkai e, e, yra traktuojami lygiau negu kiti. Reikėtų, kad užduotis būtų paskirstytos tarp e, išorės veiksmų e, tarnybos ir komisijos, nes dabar, taip kaip paskirstyta, ne visada galima pateisinti. Mums susidaro toks įspūdis, kad tarnyboje turi dirbti daugiau moterų ir kad Briuselėje reikėtų labiau akcentuoti gynybos klausimus. Taip pat reikėtų, kad EIVT dirbtų efektyviau. Kai reikia reaguoti, reikia, kad ji reaguotų efektyviau, ypatingai užsienyje. Tačiau pripažįstame, kad atlikta labai neblogų dalykų ir daug buvo, buvo daug iniciatyvų, pastangų įdėta, tačiau reikia kai ką keisti, kad Europos išorės veiksmų tarnyba padarytų piliečiams labiau matomus savo pasiektus rezultatus, nes kol kas jie matosi neipatingai. Kadangi įdėta labai daug pastaigų, tai pastangų, tai tikrai tų rezultatai, rezultatai būtų galėtų geriau matomi. E, viena minutė ponui Kortas. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti komisijos vicepirmininką. Uh. E, tai yra aukšto lygio diplomatas, kuris atvyks, atlieka puikų darbą. Reikėtų pasižiūrėti, kaip viskas vyks toliau ir tada tik tais e, spręsti. Labai džiaugiuosi, kad e, e aukštoji įgaliotinė kreipėsi į mūsų e, komitetą ir labai gerai, kad dabar jau buvo E, pradėta vertinti šios programos, e, šios e, tarnybos darbas. Taip pat norėčiau komisijai bei sekretoriatui pasakyti, kad nepaisant pradinių sunkumų, reikia ir toliau eiti reformų keliu, reikia eiti e, atnaujinimų keliu. Taip pat reikėtų geriau atsižvelgti į moterų ir vyrų santyki tarnyboje. Ačiū Rikardo, dabar ponas Kukan. Europska služba prevonka šiuči. Ačiū, e, panė pirmininkė. Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų būti e, stiprus ir stabilus e, Europos užsienio reikalų politikos ramstis. O tam reikia geriau išnaudoti mūsų pajėgumus. Tai yra nauja struktūra, ir jie vis dar tobulėja. Per pastarosius trejus metus mes matėme teigiamų rezultatų, tačiau yra žinoma ir problemų ir jie, jos buvo paminėtos. Taigi mums reikia stiprios e, ir veiksmingos Europos išorės veiksmų tarnybos, kuri būtų tikra lyderė. Išorės e, e, veiksmai ir mūsų kaiminystės politika tai yra tos rytis, kur gali ES užimti vadovaujantį arba esminį vaidmenį. Todėl reikia vienu balsu kalbėti visą Europos Sąjungą šiuose srityse. Kitas dalykas, ši struktūra a, turėtų, a, turėtų padėti mums vystyti užsienio a, politiką. Tu nereikėtų tie, a, vis dėlto vykdyti dvigubą darbą arba dubliuoti darbą. Be to, mums reikia ir skaidrios Europos išorės veiksmų tarnybos. Europos parlamentas a, turėtų a, būti klausimas dažniau jo nuomonės, ypač kalbant apie svarbius užsienio politikos klausimus. Ir kad, žinoma, tarnyba priartėtų prie piliečių dėl savo skaidrumo ir dėl informacijos. O dabar kalbant apie demografinį balansą šioje tarnyboje, aš norėčiau priminti, poniai Ašton, aš apie potencialias galimybės naujų diplomatų iš naujųjų valstybių narių. Ačiū. Pusantros minutės dabar vicepirmininkas Otmaras Karas. E, Pavadė vicepirmininkė, e, gerbiami ponios ir ponai. E, kai mes kalbame apie žmogaus teisų apsaugą, tai klausome žmonės, ko jie norėtų iš ES, tai jie norėtų aiškumo ir visų pirma, kad ES matytųsi pasaulyje. Na, pažiūrėkime, ką globalizacija padarė mūsų žemynui. Tai mes matome, kad Europa turėtų dėl to būti stipresnė ir garsesnė. Bet visą tai galėsime pasiekti tik tokiu atveju, jeigu uh, turėsime veiksmingą Europos E, išorės veiksmų tarnybą. O mūsų dar laukia daug darbo. Čia tik tai darbo pradžia. Na, e, bet yra nemažai problemų. Matome, kad e, komisijos valstybių narių ir Europos išorės veiksmų tarnybos darbuotojų funkcijų susiskaidimas trukdo veiksmingai veikti šiai tarnybai. Čia aš e, e, ponios e, Ingris Greslė pranešime aptikau grafiką, kur, iš kurio aiškėja iš tikrųjų, kokia neaiškiai ir susiskaidžiusi yra šios tarnybos veikla. Yra netgi skirtingos taisyklės atostogų reglamentavimui. Yra įvairūs sprendimų prieimėjai, kurie nederina savo veiksmų tarpusavyje. Taigi aš manau, kad mes turėtume, jeigu siekime veiksmingumo, pašalinti tą susiskaidimą šioje tarnyboje. Ačiū, vicepirmininkė. Karas, ponia Vaiderė, pusantrą minutę. Taigi, gerbiama gerbiama vicepirmininkė, gerbiami kolegos. Nuo to laiko, kai buvo sukurta šita tarnyba, mes pasiekėme labai daug, bet dar daug galime nuveikti. Taigi, geografinis, geografinė pusiausvėra vadovų tarpe turėtų būti išlaikyta. Be to turėtų būti priimama daugiau darbuotojų ir daugiau vadovų iš naujųjų valstybių narių. Be to, šios tarnybos pagrindinis, pagrindinė veiklos rytis turėtų būti užsienio reikalai. O tam reikia, kad atitinkami darbuotojai turėtų tinkamą kvalifikaciją. O aš kartais pastebėdavau, kad ambasadoriai negali netgi susikalbėti su atitinkamos šalies, kurioje jie reziduoja, žmonėmis, nes jie nemoka tos kalbos. Na čia aš prisimenu uh, įvykį Maskvoje, kai ambasadorius negalėjo susikalbėti su vietos valdžios institucijų atstovais. Tai yra komunikacijos deficitas. Atstovai iš Baltijos šalių galėjo būti priimti į delegacijas rytų kaiminystės valstybėse. Tai reiškia, kad vis dėlto lūžis kažkoks įvyko. Aš norėčiau taip pat paskatinti Turkmenistane įkurti ES delegaciją. Ši šalis yra labai svarbi ne tik dėl savo gamtos išteklių, bet ir geopolitiškai svarbi. Taigi būtent daugiau lėšų tu, turėtų būti skirta mažoms valstybėms. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Iš tiesų, dabar uh, norėtume atsižvelgti į, arba tiksliau turėtume atsižvelgti dabartinę uh, sudėtingą situaciją. Manau, kad uh, Europos išorės veiksmų tarnyba prisideda prie to, kad mes kalbėtume vienu balsu. Ji prisideda prie to, kad ES nuomonė ir pozicija būtų stipriau išreikšta visame pasaulyje. Žinoma, yra dar tam tikrų problemų, kurios galime uh, pašalinti, procedūros turėtų būti efektyvesnės ir ES turėtų būti netokia susikaldžiusi. Tik tai taip galėsime atlikti savo darbą. Taigi dabar, kalbant apie šitą pranešimą, aš noriu iškelti vieną klausimą, kuris labai svarbus e, mano šaliai, tai yra Maltai. Tai yra e, personalo įdarbinimas. Taigi, e, kalbant apie dėrybas, E, dėl personalo įdarbinimo e, Malta e, iškėlė klausimą dėl, dėl kvotų atitinkamoms valstybėms. Nors padaryta nemažai šioje srityje, aš norėčiau, kad vis dėlto ši sąlyga, tai yra ši, šio kvotų sąlyga, būtų įgyvendinta ir geriau įgyvendinta. Be to, aš pritariu 40 rekomendacijos punktui, kad turi būti įmamas priemonių, uh, užtikrinant vadovo geografinį pasiskirstimą ir, žinoma, kitų lygmenių pasiskirstimą. Ir reikia tą disbalansą spręsti, kuris dar egzistuoja tarnyboje. E, nes tik tai taip e, e, galėsime priskirti atitikmas vaidmens atitinkamiems žmonėms. Taigi septyni kolegas paprašė, e, spontaniškai, e, paprašė žodžių spontaniškiams pasisakymams. Pirmiausia, teiksiu žodį ponė Kolkulai. meppien joukkoon joiden mielestä tarvitsemme voimakkaampaa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Euroopan ulko... Dėkoju, aš esu tarptų parlamentarų, kurie galvoja, kad e, reikia stiprios užsienio politikos ir tai EIVT tai yra vienas iš stiprių elementų, ypatingai jeigu norime ginti piliečius pasaulyje. E, kaip priminė kolegė minėjusi e, krikščionių persekėjimą. EIVT e, yra hybridinė e, institucija ir tikrai sunku ją įvertinti, po trijų metų sunku tikėti stebuklų. E, mūsų krizės klausimų sprendimas labai apsunkinamas biurokratijos. Ir labai, pavyzdžiui, kalbant apie Malį, apie Arabų pavasarį, tai yra puikūs pavyzdžiai. Tačiau EIVT kaip institucija labai priartėja prie trečiojo pasaulio prie trečiojo pasaulio. E, labai džiugu, kad EIVT važiavo į Turkiją ir susitiko ten su jaunimo atstovais. E, demokratiniai reikalavimai, kurie keliami EIVT, turi būti rimti ir e, rimtai juos atsižvelgiama, būtent taip sakiau ir praeitais metais. Ačiū. Pone Greslė, aš norėčiau tik tai iškelti kelias klausimus. Kodėl jūs iškelite šitą grafiką. Na, šitą tarnybą veikia nepaisant įvairių tų susiskaidimų ir problemų. Čia aš kreipiausi, ponė Karas. Aš džiaugiuosi, kad e, vis dėlto mažiname biurokratinę e, naštą, kad e, tų personalo atstovų nebus tiek daug. Na, ar iš tiesų tų priemonių pakanka problemus pašalinti? ar maž, atlyginimo mažinimas arba tų e, atlyginimų lygių mažinimas tikrai prisidės prie e, veiksmingumo tos tarnybos. Mes turėtume e, vis dėlto imtis kažkokių griežtesnių veiksmų, nes Europos mokesčio mokėtojai moka atlyginimus 55 tūkstančiams diplomato. Na, na, galbūt reiktų imtis kažkokių griežtesnių taupimo priemonių, kad būtų staupyta E, tų lėšų. Pone pirmininkė, reformos, kurios yra siūlomos, siekia sustiprinti Europos išorės veiksmų tarnybą ir leisti daugiau veikti tarptautinėje arenoje. Ši politika tokiu būdu turėtų tapti dar agresyvesnė ir gali atsitikti taip, kad bus dar daugiau karinių operacijų vykdoma. Praktiškai turėtumėm e, nuolatinę armiją, kuri būtų skirta ES ginti e, ir e, kur būtų sukurtos taktinės grupės. Su nuolatinė struktūra galima spręsti krizinius atvejus. E, Valstybės narės bando veikti per šią tarnybą, tačiau kadangi reikia informuoti e, parlamentą, tai e, kartais kyla tokių įtarimų, kad čia yra trukdoma tokiu būdu demokratijai. Dėkoju, ponas Nece. Kif. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, kokią viziją turi europiečiai dėl šios Europos išorės veiksmų tarnybos? Ar norime centralizuotos sistemos, kuri būtų silpna ir veiktų išorė pakankamai silpnai ir kuri būtų tironizuojama valstybių narių? Ar iš tiesų mes norime demokratinės, liberalios sistemos, kuri būtų stipri Na, žinoma, mes norime stiprios sistemos, kad ES galėtų bendrą užsienio politiką vykdyti. To mes tikrai norime ir tai nebejotina. Tačiau dabar mes matome dvigubą strategiją. Mes matome didžiasias ES e, valstybės narės, kurios vykdo savo užsienio politiką ir mano, kad e, Europos išorės veiksmų tarnyba iš tikrųjų yra nepajėgi vykdyti užsienio politikos. Tai turi būti panaikinta. Mes turime vėl turėti stiprią išorės tarnybą ir vykdyti vieną politiką. Ačiū. Ponas Kšybas. Taigi Europos e, išorės veiksmų tarnyba buvo sukurta būtent siekiant subalansuoti galės tarp valstybių narių, tarybos ir komisijos. Kaip panas Galtieri jau pasakė, tai buvo tarsi natūralus sustarimas tarp institucijų. Be to, prie to prisidėjo ir žinoma arabų pavasaris arba kiti įvykiai ir taip pat žmogaus teisų apsauga, kurios padėjo sustiprėti šiai tarnybai Aš manau, kad e, mes turėtume išlaikyti tas e, geras bendradarbiavimo su komisija sąlygas, ypač kalbant apie vystimosi politiką arba humanitarnės pagalbos teikimą. E, taip pat gerai, kad ir kiti komisijos nariai įsitrauktų į šį procesą, tai yra užsienio politikos procesą. Nes užsienio politika yra ne tik humanitarinė pagalba ar dėrybos, bet taip pat ir ekonominiai klausimai. Žinoma, valstybių narių ministrai E, taip pat pasižymi potencialu, kurį reikėtų išnaudoti e, užsienio reikaluose. Dar vienas dalykas, mm, e, ponė, aš nukalbėjau apie tą geografinę pusiausvyrą ir ji kalbėjo taip pat apie tą teigiamai poveikį, kurį daro naujųjų valstybių narių diplomatai šiai tarnybai. Tam aš pritariu. Pane Sinkler, paskutinė kalbėtoja. Ačiū, ponė pirmininkė. Daugelis iš mano kolegų e, kalbėjo, kad ES neturi kalbėti vienu balsu. Ir iš tikrųjų kalbėjo, kad turėtų būti ambasadoriai, e, būtent kurie kalbėtų tuo balsu. Bet čia mes kalbame apie federalizmą. O ES neturi suteikusi įgaliojimų e, atitinkamos tarnybos arba ambasadoriams kalbėti jos vardu. Aš, aš manau, e, e, kad e, baronienės Ešton problema yra ta, kad ji negali kalbėti visų vardu. Nes susiduria su savo, su savo problemomis. Taigi būtent čia prisiminkime Lisabonos sutartį, kaip buvo paskirstytos tos galios ir jis skundėsi, kad nėra pakankamai įgaliojimų ar galių jai suteikta. Taigi vienintelis būdas, kaip Europa galėtų kalbėti vienu balsu, jai turėtų būti suteiktas e, žmonių arba tautų e, įgaliojimas kalbėti vieno balsu. Na, <laughs> čia iš esmės pakankamai sudėtinga situacija. O, o dabar sutiksiu žodį e, vyriausiai įgaliotiniai. Na, aš iš tiesų laukiu to kvietimo į Čempionų lygos finalą. Iš tiesų, matome, kad, kad jau tikėjosi, kad diskusijos yra gyvos ir įdomios. Mes a, a, sutinkame dėl kai kurių dalykų, kad nesutinkame dėl kai kurių problemų. Aš norėčiau tik tai kelis klausimus iškelti, kurie buvo čia man užduoti. Mes tuos klausimus dar išnagrinėsime, kai pateiksime apžvalgą mūsų veiklos. Taigi, pailiui. Taigi, kaip mes bendradarbiavame su valstybėmis narėmis, kaip jau kalbėjau išanginėje kalboje, Lisabonos e, e, sutartis, tai būtent prisidėjo prie to, kad e, mūsų veikla tarsi iš, buvo ištraukta iš anonimiškumo. Ir mūsų įvairių valstybių narių atstovai taip pat norėjo surasti bendrą vardiklį, kaip mes galėtume kalbėti vienu balsu. Mes e, bandėme rasti sprendimą, e, kuris leistų visoms 27 valstybėms narės bendradarbiauti tarpusavyje. Ir mes e, organizavome tikrai išsames ir vaisingas diskusijas, spręsdami įvairius klausimus, pavyzdžiui, embargo klausimus Iranui arba Sirijos klausimą. Na, ar valstybių narių parlamentai turėtų e, atlikti svarbu vaidmenį mūsų užsienio politikoje? Aš susitikau su parlamento atstovais ir mes diskutavome šiais klausimais. Na, galbūt nepakanka e, tų diskusijų, bet tai yra viena iš esminių mano darbo dalių. Mes dirbame su valstybėmis narėmis. Čia, čia pavyzdžiui, Jemenė, kai buvo pagrobti žmonės. Taigi ir Austrija, ir, ir Suomija kaip tik būtent ėmėsi atitinkamų veiksmų valstybinių lygių. Ir mes paprašome pagalbos, mes tikrai padedame tų pagrobimo aukoms arba atsiliepėme į pagalbos prašymus iš valstybių narių. Mes taip pat Europos Sąjungoje ir valstybių narių lygių bendradarbiaujame Karlas Bildas ir kiti politikai prisideda prie mūsų darbo, kuris yra tikrai vertingas. Dabar kitas dalykas dėl tų pavaduotojų iš, arba politinių atstovų. Uh, Na, aš negaliu būti trijose ar keturiose vietose tuo pačiu metu, man galėtų, e, man galėtų atstovauti mano e, pavaduotojai. Teis, teisybė, tai gali būti. E, todėl būtent tokiais atvejais man yra kartais ir reikalinga tarybos pagalba, tai yra šitas pirmininkaujančios valstybės pagalba. Mes organizuojame susitikimus, nesvarbu, ar keli žmonės dalyvauti tuose susitikimuose, būtent mes bendradarbiaujame su supirmininkavinčia valstybe ir stengiamės rasti bendrų sprendimų. Mes bendradarbiavame, žinoma, ir komisijos viduje su kitais komisarais, ne tik tai su manu Štefanu Fiulė. Mes bendradarbiavame įvairiais būdais. Ir žinoma, su užsienio reikalų ministrais Tikrai nenuostabu, kad, pavyzdžiui, kokia nors konferencijoje užsienio reikalų ministras paskelbė deklaraciją ne tik savo vardu, ne tik savo šalies vardu, bet ir ES vardu. Taigi reikia išsamesnės diskusijos, kaipgi turėtų atrodyti mūsų tarnybos vaidmuo ateities ES. Taigi mes turime atsižvelgti į poreikius ir į, žinoma, abejonės, kurias kyla piliečiams. Na, kaip, kaip mes e, galime, pavyzdžiui, išspręsti konfliktus? Tam reikia, žinoma, e, išsamios strategijos, kaip mūsų tarpininkavimo e, arba teisininkų kompetencija atrodo. Mes turime derinti įvairias struktūras, įvairių ekspertų žinias. Bet aš galiu jums padedant ir su valstybių narių pagalba spręsti tokias problemas, tai būtent tarpininkavimo konfliktų atveju. Taigi, kągi mes dar galime nuveikti ir kaip pagerinti savo, savo e, veiklą bendroje saugumo ir užsienio politikoje arba įvairiose misijose. Aš čia priklausau nuo jūsų pagalbos. Tai yra labai svarbus sprendimai, kurie priimami darbo grupėse, e, valstybėse narėse. Bet mes neturime, žinome, gyventi visų tų procedūrų, nes tai užtrunka pakankamai ilgai, mes turime grei, veikti greitai ir efektyviai. Mes priklausome ir nuo komisijos. Mes turime, žinoma, atsižvelgti į atitinkamus teisės aktus ir tam reikia jūsų pagalbos, kad tie teisės aktai būtų veiksmingi. Be to reikia paskatinti institucijas, kurios bendradarbiautų su mumis, kad būtų pakeistas teisės kontekstas. Na, dabar dėl tų delegacijų ir ambasadų. Nu, Vilimas Heigas džiaugiasi, kad atidaromos naujos ambasados, o ne tik uždaromos dėl biudžeto suvaržymo e, Barbadose ir Panamoje. Barbadosas iš tiesų susidūrė su tam tikromis problemomis dėl savo neigiamo įvaizdžio, kad ten buvo švaistoma valstybės pagalba. Ir e, mes tridus išsiuntėme ten į Barbatosą, būtent ir atitinkamas e, valstybės, e, Sankicernevisą, Sanusiją ir kitas valstybės, kad būtų paskirstoma ir teisingai paskirstoma mūsų pagalba. Mes dabar tą pagalbos skirstumą dešimtyje įvairių valstybių su, e, su dešimčia įvairių biurokratinių sistemų. Na, aš sutinku, kad Panamoje, Varvadose, Turkmenistane turėtume atidaryti savo ambasadas. Sutinku su to, bet tam reikia lėšų, į tam reikia pajėgumų. Libijoje Mienmare atidarom, atidarėme dabar delegacijas. Mes siekiame atsižvelgti į dramatiškus iššūkius tose šalyse. Na, dabar dėl personalo mes dar galėtume išspręsti esamas e, problemas efektyviau. Mes gauname žmonės iš įvairių institucijų. Ir mes paveldėjame kai kurios darbuotojus, būtent iš komisijos. E, kiekvienoje organizacijoje, čia kai žinau iš patirties, šiek tiek užtrunka, kol mes e, pakeičiame darbuotojus arba pakeičiame jų struktūrą, tai būtent, kad būtų lyčių pusiausvėra užtikrinta. Ir tam reikia atitinkamos sistemos. Reikia pritraukti moteris į mūsų tarnybą. Mes vis dėlto kalbamės ir su atitinkamų valstybių narių sodį, sostinėmis spręsdami šią problemą, tai būtent, kad būtų ir geografinis pasiskirstimas arba demografinis pasiskirstimas užtikrintas, bet mes kvotų nenustatome. Taip pat e, sutinku su tuo, e, kad e, įvairius, ato, įvairius atostogų reglamentavimas arba skirtingas atostogų reglamentavimas vienoje tarnyboje tikrai turėtų būti pakeistas ir suvienodintas. Na, niekas dėl to nesiginčia. Turėtų būti ši tvarka suvienodinta, kad e, mes žinotume, kada kuris darbuotojas atostogauja, bet tam reikia pakeisti teisės aktus ir tam jūs esate reikalingi. Aš neprieštarauju, kad turėtų būti pakeitimai atlikti teisės aktuose, bet jūs žinote ir aš žinau, kad pasiūlymai turi būti uh, pateikti šiuo atveju ir su jais turi būti dirbama ir jiems turi būti pritariama. Taigi, Delegacijos pačios teikia pasiūlymus. E, aš paprašiau delegacijų atstovų pateikti e, pasiūlymų, kaip mes galime pagerinti savo veiklą. Ir mes, e, žinoma, siekiame sumažinti vadovų šitą, lygmenų skaičių, čia nuo kurio priklauso jų atlyginimai. Na, čia iš esmės kitų metų planas yra e, devyniai žmonėms sumažinti e, AD9 lygio darbuotojų skaičių ir, ir keliais, darbuotojų, e, keliais darbuotojais sumažinti aukštesnio lygio darbuotojų skaičių. Na tai yra vienas iš esminių elementų, kuris padeda mums spręsti kai kurias kaštų problemas. Mes kartais e, bandome suderinti e, įvairias e, strategijas, kaip pavyzdžiui, galima paskirti delegaciją ir jos vadovus ir darbuotojus, atsižvelgdami į jau esančius žmonės, kad ir Afganistane. Na, aš manau, kad mūsų tarnybos darbuotojai yra daug daugiau negu aš pasiryžę atlikti pakeitimų ir pagerinti mūsų tarnybos darbą. Aš kalbu apie tas problemas su komisijos pirmininku. Aš tikrai iškeliu puikių pavyzdžių, kaip mes galime bendradarbiauti su įvairiais komisijos nariais, e, spręsdami įvairias problemas. Praėjusią savaitę e, su komisijos nariais mes, mes e, kalbėjomės apie Siriją, apie gynybos politiką. Na ir dar yra kelios progos, kuriomis mes e, kalbėsime apie įvairias problemas. Ir mes norėsime savo bendradarbiavimą e, vis dėlto pagerinti. Taigi, mėly parlamento nariai, ačiū už Jūsų pastabas. E, iš tiesų, tarnybos šios teigimas buvo palygintas su lėktuvu, kuris jau atsiplėšė nuo žemės, bet jam dar tik pritaisomi sparnai. Mes norime sukurti kažką naujo. Ir aš prašau tų delegacijų, kurios jau veikia atitinkamuose valstybėse, prisimti papildomus įpareigojimų, bet mes tam neturime resursų ir pajėgumų. Mes bandome su savo resursais atlikti darbą kuo geriau. Aš noriu padėti pamatus ateities tarnybai. Tai, tai būtent uh, vykdyti uh, E, komiteto, e, tai yra e, kaiminystės politika, vykdyti užsienio politikos strategiją. Bet mes galime didžiuotis tuo, kam jau nuveikėme. Manau, kad iš tiesų mes pradedame daryti kažką, kas yra tikrai labai svarbu Europai. Ačiū, ponia vicepirmininkė. Dabar steiksiu žodį mūsų pan pranešėjams, e, pirmiausia, kolegai Elmarui Brokui. E, pone pirmininkė, pone komisijos vicepirmininkė, mėly kolegos. Aš manau, kad šis parlamentas pademonstravo, kad jis yra pasirengęs pagerinti veiksmų, išorės veiksmų tarnybos veiklą. Manau, kad tai parodė ir mūsų diskusija. Aš e, nelaukiau iš jūsų konkretaus atsakymo į mūsų rekomendacijas. Manau, kad mes artimiausiamis savaitėmis ir mėnesiais kalbėsimės dar apie tai, kaip galime patobulinti e, išorės veiksmų tarnybos veiklą. Ir žinoma, ta, ta, čia kalbėjote apie įvairius reglamentus, apie teisės aktus, apie, žinoma, ir apie biudžetą. O tai mes turime nuspręsti kartu. Į tam reikia ir tarybos ir komisijos pritarimo. Aš manau, kad valstybės narės tikrai uh, galės gauti naudos iš jūsų tarnybos veiklos. Aš nemanau, kad e, viena valstybė e, trukdys kitoms valstybėms e, būti atstovaujoms atitinkamoje valstybėje, nes turi kažkokių savo interesų atitinkamoje valstybėje. Taip bus sutaupomas ir lėšos, nereikės visoms valstybėms narėms kurti savo ambasadų. Kitas dalykas tai yra politiniai atstovai. Uh, Aš pritariu tam, ką Jūs pasakėte, bet bet kokiu atveju aš manau, kad ir tai reikia suteikti formą tai, e, ta, tam naujam institutui, tai būtent e, e, politiniams atstovams, kurie galėtų Jums atstovauti. Mes būtent šiame, per šią parlamento kadenciją norime būtent įgyvendinti savo tikslus. Ačiū, pane Brokai, o dabar panas Galtieri. Dėkoju. Šios diskusijos parodė, kad labai visi sutarė parlamente dėl šio pranešimo. Man labai džiugu sužinoti, kad ponas Stanokas e, konstatavo, kokia svarbi yra Europos išorės veiksmų tarnyba. Iš diskusijų taip pat pamatėme, kad labai E, parlamentas ir jūs pati, ponia Aštons, sutarėte, aš turiu pastebėti, kad jūsų e, kalba iš tiesų išskirtinė buvo labai gera ir aš esu sužavėtas, kad jūs su, e, pripažįstate parlamento vaidmenį, tačiau tai dar ne viskas. Jūs taip pat parodėte, kad puikiai suprantate, E, koks e, iš Europos išorės veiksmų tarnybai tenka vaidmuo ir koks potencialas. Mes visiškai jums pritarėme. Mes pritarėme, kad e, iš tiesų tai yra didžiuliai iššūkiai ir, ir gebėjimai ir koordinavimas e, Europos visų instrumentų, kad jūsų išorės veiksmai būtų efektyvūs. Būtent dėl šios priežasties, net jeigu geras bendradarbiavimas su komisija, kurį jūs priminėte, yra visiškai realus dalykas, tačiau mes norime dar kartą pakartoti, kad šioje srityje reikės dar toliau nueiti ir dar daugiau nuveikti. Aš, esu visiškai, aš visiškai pasitikiu ir esu įsitikinęs, kad e, peržiūrėjimas bus karūnuotos sėkmės. Labai dėkoju Jums, dėkoju bendradarbėms, taip pat dėkoju Europos išorės veiksmų tarnybai, ponui Reimondui, taip pat norėčiau visiems, visiems padėkoti už pasiektus rezultatus ir už tai, kad su parlamentu esate pasirengę vesti dialogą. Ačiū ponui Gualtieri, e, diskusijos baigtos, balsavimas vyks rytoj 12 val. O dabar perėmėme prie kito punkto. Kitas darbo tvarkė.